Ladies and gentlemen. Ponios ir ponai, labas rytas. Kaip matau, netiek jau daug mūsų komiteto narių kol kas susirinko nuo pat pradžių, tačiau aš esu įstikinęs, kad per likusias, per kitas 3-4 minutės visi susirinks. Labas rytas, sveiki visi, visų pirma, paskirtajam komisijos nariui, ponai Moedaš, noriu pasakyti, kad e, kadangi Žano Klodo Junkerio sprendimu jo portfelis bus susijęs su moksliniais tyrimais, mokslu ir naujovėmis, noriu priminti, kad čia yra įtrė komiteto kompetencija, nes jis atsakingas už ES mokslinių tyrimų, naujovių, mokslo technologijų ir mokslinių tyrimų rezultatus klaidos klausimus. Todėl turiu pasakyti, kad mūsų prioritetai šiuose srityse yra lygiai tokie patys, kaip ir paskirtojo komisaro penkeriams metams ir šiandien e, tik tai mūsų komitetas yra šioje salėje, bet e, Manau, kad gali būti čia kolegų ir iš kitų komitetų. Noriu pasveikinti visus Europos visuomenės atstovus, kurie čia yra salėje, žurnalistus, nevyriausybinių organizacijų, mažų ir vidutinių verslo įmonių atstovus, universitetų atstovus ir visus kitus, kurie stebi mūsų klausimus, nes klausimai yra transliuojami realiu laiku per Europos parlamento tinklavietę. Mėly draugai, žinote, kad kalbant apie strategiją, kaip išbristi iš krizės, naujovės yra vienas iš svarbiausių svertų. Mes stengiamės šį procesą paspartinti kaip galima daugiau jau ne vienerius metus. Nes e, šiame, šis komitetas yra parengęs vieną svarbiausių programų, tai yra pagrindų programa. E, jos pavadinimas yra Horizontas 2020, aštuntoji pagrindų programa. Tai yra didžiausia mokslinio tyrimų ir naujovių dėgymo programa pasaulyje. Tačiau to nepakanka. Esame sukūrę naujovių ir technologijų institutą ir norime sutelkti žinių trikampėje svarbiausius klausimus. Naujovės moksliniai tyrimai turi būti kartu su švietimu. Taigi šitiems dalykams yra skirti mūsų klausimai, nes tai yra pono Moidaš kompetencijos rytis ateinantiems penkeriems metams. Na ir pradėkime klausimus. Pradžiai norėčiau priminti visiems kai kurios e, dalykus. Komisijos narių tvirtinimo gairės 16 priedė sako, kad per klausimą turime atsakyti į klausimus, ar kandidatas yra pakankamai kvalifikuotas, kad būtų kolegijos narys ir ar jis ar ji yra pakankamai kvalifikuotas, kad liktų jam priskirtas pareigas. Tai yra dirbti pagal savo kompetencijos rytį. Paskirtasis komisijos narys raštu atrašė į, atsakė į šankstinius klausimus. Iš viso buvo pateikti penki klausimai. Du vienodi visiems komisijos nariams ir trys mūsų komiteto klausimai. Atsakymus jūs turite e, visi. Pono Moideš e, misijos laiškas, jo biografija, jo finansinių interesų deklaracija, ir Teisės reikalų komiteto laiškas, kuris teigia, kad ši deklaracija dėl finansinių interesų e, patiktas, patikta ir vertinimas yra pozityvus. Ir visomis kalbomis e, pateikti atsakymai į klausimus. Kaip vyks klausimai? 15 minučių iš pradžių komisijos, paskirtajam komisijos nariui, iš pradžių įžangai ir po to 5 minutės pabaigoje. Iš viso bus užduoti 45 klausimai e, mūsų parlamento narių e, pingpongo principų. Klausimas, atsakymas, klausimas, atsakymas. Viena minutė klausimui, dvi minutės atsakymui. Pirmasis klausimų raundas bus užduotas politinių frakcijų atstovų. Taip pat noriu Jūs informuoti, kad vertimas užtikrinamas į 22 kalbas, todėl visi gali kalbėti savo gimtąją kalbą. Ir prašau laikytis jums skirto laiko, kaip e, kad buvo vakar, vakar viskas vyko labai sklandžiai. Taip pat bus galima e, stebėti ir šio posėdžio įrašą, kuris bus patalpintas parlamento tinklavietėje, kaip ir vakarykščio posėdžio įrašas. Na, o dabar pradedame klausimus. Dabar norėčiau steigti žodį paskirtajam komisijos nariui. 15 minučių. Prašom.